tikrai atėjo laikas baigti Daytono erą ir pradėti europinę erą. Dėkoju, pirmininkė. Thank you, uh, Ačiū, komisarė. Gavau vieną pasiūlymą užbaigti šias diskusijas rezoliuciją. Diskusijos baigtos, o balsuosime dėl pasiūlymo rytoj vidurdienį. Noriu dar paskaityti vieną pranešimą. Iš neprisijungusių parlamento narių gavau siūlymus dėl kandidatų į vairius komitetus, Belakova į pramonės komitetą bei į delegacijos su arabų pusęsaliu narius. Jei niekas nepareiks prieštaravimo, e, šie paskirimai bus patvirtinti, laikomi patvirtintis, kai bus paskelbtas posėdžio protokolas posėdis tuo tarpu baigiamas iki 9 val. vakaro. Ačiū.